Ich glaube, wir können beginnen. Ich möchte zunächst nur noch mal daran erinnern. Manau, kad galime pradėti. Pirmiausia, noriu priminti, kad parlamente trečiame aukšte yra padėta žuojautos knyga. Jeigu kas norėtų pasirašyti, iš ryto mes tylos minutę pagerbėme žuvusiuosius O jeigu norite pasirašyti knygoje, ją rasite trečiajame aukšte šalia plenarinių posėdžių salės, tai galite padaryti iki rydienos. Dabar norėčiau šiltai pasveikinti transporto komis, komisarą, vicepirmininką Kalasą ir suteiksiu jam žodį. Prašom. Labą dieną, E, sveiki kolegos ir transporto komiteto nariai bendradarbiai. Aš taip pat norėčiau pasakyti apie savo sukretimą dėl šio didelės aviakatastrofos ir prieš pradedant kalbėti apie įprastus reikalus, reikia pasakyti, kad tai iš tikrųjų šis reikalas meta didžiulį šešėlį viskam, tai yra didelis sukretimas, Hasma pareiškė savo žojotą aukų šeimoms ir taip pat pareikalavimą atlikti išsamą tarptautinį tyrimą dėl šios avarijos priežasčių. Reikia nustatyti faktus ir tai, kas yra atsakingas, kaip galima greičiau. Tačiau aišku, kad avarija bet kokia yra sukrečianti, sukrečia dar labiau yra tai, kad po to buvo pasakojama, kad niekas nėra matęs tokio tvarkymosi su krizės pasiekmėmis. Mes tikrai apgailėstaujame, kad tas elgesys avarijos vietoje yra, buvo baisus. Pažeista bet kokia oro saugos tyrimo taisyklė, o dėl žmonių orumo pagarbos tai taip pat buvo pažeista ir mes raginame visus e, veikėjus bendradarbiauti, šį tyrimą vykdyti toliau. Na, o toliau per klausimus atsakymus galima būtų pakalbėti detaliau. Tikriausiai žinote, kad užsienio reikalų ministrai šiuo metu taip pat posėdžiauja ir e, diskutuoja dėl politinių pasiekmių. Taigi Dabar apie mūsų prastinį darbą pirmiausia norėčiau pasveikinti Mikael Kramerį už tai, kad jis buvo išrinktas e, transporto komiteto pirmininku. Noriu pasveikinti koordinatorius įgavusius naujas funkcijas. Visus noriu šiltai pasveikinti dėl to, kad pasirinkote transporto komiteto ir kartu kūrėte transporto ir mobilumo darbo tvarkę. Manau, matau šiandien salėje daug patyrusių parlamento narių, kurie yra patyrę šioje srityje, taip pat malonu matyti daug naujų narių šiame komitete. Taigi, laikas, šis laikotarpis bus pilnas iššūkių, šis komitetas yra vienas aktyviausių ir turiu pasakyti, kad yra, jis yra vienas svarbiausių komiteto Europos parlamente. Aišku, galima į tai žiūrėti skirtingai, tačiau aš manau, kad transporto komitetas yra pademonstravęs kad gali dirbti konstruktyviai ir prisidėti prie ES politikos. Transportas yra labai svarbus ekonomikos sektorius, jis turi įtakos e, piliečių kasdieniam gyvenimui ir turi, leidžia verslui prekiauti. Daugiau kaip vienas milijonas bendrovių įdarbina daugiau, tiesiogiai daugiau kaip 11 milijonų žmonių. Transporto sektorius prisideda maždaug 5 procentais BVP traukiant e, transporto įrangos gamybą arba e, remonto, infrastruktūros statybos, transporto veiklos, e, veiklas. Šie skaičiai yra dar svarbesni, dar didesni transportas yra svarbi pramonės sritis, ES pozicijos transporto priemonių gamybos srityje yra labai svarbios. Beveik 50 procentų pasaulinės prekybos transporto įrangos yra iš ES. Taigi, jeigu tai yra tikras ekonomikos turtas, e, jis kelia daug iššūkių taip pat. Noriu paminėti keletą. Pirmiausia, transporto infrastruktūros e, pajėgumai varijuoja tarp valstybių narių. Europos Sąjunga kenčia nuo mažėjančių išteklių, dėl to, kad reikia e, E, gerinti infrastruktūrą ir išlaidos e, šiam, e, šiais ryčiai sumažėjo nuo 1 procento iki 0,75 procentų. Ir ES investicijomis lenkia kitos pasaulio šalys. Manoma, kad grušių kaštai sudaro maždaug 1 procentą BVP per metus. Piliečiai reikalauja aukščiausios kokybės saugių transporto paslaugų. E, kadangi žūtis dėl transporto mažėja nuo 99 procentų 12 metais iki 8 procentų 13 procentais, procentų 13 e, metais vis tiek jų yra per daug. Maždaug 26 tūkstančiai mirčių. Mes esame išsikėlę tikslą sumažinti 500 procentų žučių skaičių iki 20 metų. Kol kas tikslas atrodo pasiekiamas, tačiau, aišku, būtų galima padaryti daugiau. Aišku, turim galvoje taip pat ir sužeidimus. Piliečiai ir verslas siekia nuoviškesnio, punktualaus transporto, aišku, už mažą kainą. Nepaisant pažangos, vidaus rinka dar nebe, nebaigta kurti, nes teisinės, administracinės ir techninės kliūtis, kliūtis tebe egzistuoja. Daugelį valstybių narių dėl to veiksmingumas nėra optimalus ir tai daugiau kainuoja vartotojams. Protingų judumo sistemų įdėgymo e, dėlsimas ar e, lietumas e, sukelia ekonominio nuosteklių. Pavyzdžiui, nepanaudojant visų pajėgumų, Ir galiausiai šiltnamio dujų iš transporto išmetimas e, nuo 8 iki 11 metų sumažėjo 4,2 procentų. Tačiau to negalime būti susitaikeliai ir turime siekti didesnių tikslų, įskaitant 20 metų, 20 metų tikslą. E, transportas priklauso nuo naftos produkto didelių mastų, o tai turi poveikį klimato kaitai ir ekonomikai. ES išleidžia maždaug 1 milijardą kasdien e, naftos importui, o pusė šios naftos panaudojama e, automobiliams, oro, orlaiviams ir laivams. Pone pirmininkė, reikėtų rezimuoti, ką komisija iki šiol yra padariusi šioje srityje. Ir aišku, kitas transporto komisaras turės paskelbti apie naujas iniciatyvas kitiems penkeriems metams. Šiandien norėčiau aptarti priemonės, kurias pasiūlėme ir kurias šis komitetas turės analizuoti ateityje. Jų yra 15, 15 teisėkuros dokumentų. Pakalbėsiu apie prioritetus, kurie atitinka tuos prioritetus, kuriuos pristatė šiandien ministras Lupi, Italijos, primgančios Italijos vardu. Pirmiausia, ketvirtasis geležinkelio paketas. Ši iniciatyva yra esminė tam, kad Europos geležinkelių sistema ir visa transporto sistema būtų veiksmingesnė, konkurencingesnė ir finansiškai sveikesnė. Būtina sukurti tikrą vidaus rinką geležinkelio paslaugoms. Taryba šiuo manau analizuoja ir rinkos dokumentą dėl keleivių paslaugų atverimo ir e, sektoriaus valdysenos. Kompromisas, ko gero, bus pasiektas gruodžio mėnesį, o Italija sako, kad jį pasirengus pradėti darybas dėl techninio ramščio ir aš džiaugiuosi e, šiuo siekiu. Norėčiau, kad jis būtų patvirtintas. Svarbu siekti pažangos abiejose pusėse ir išlaikyti vis, požiūrį į visą bendrą paketą. Kelių transporto srityje mūsų prioritetas yra, e, kad sunkvežimiai taptų žalesni ir saugesni, todėl komisija nori peržiūrėti direktyvą dėl sunkvežimių svorių ir e, dydžių, todėl 14 metų balandžio mėnesį buvo patvirtinęs Leichtfriedo pranešimas, kuris atitinka bendrus komisijos pasiūlymo tikslus. Pasiekus politinį sustarimą birželio mėnesį taryboje, komisija e, dabar lauks tarp institucinių darybų rudenį, e, kad būtų galima šį dokumentą greitai patvirtinti. Vis dėlto Dar, dar kelių sektorių komisija pasiūlė naują pasiūlymą dėl tarp valstybinio e, pažeidimų tarp valstybinių mestų baudimo. Reikėtų ne tik juos bausti, tuos pažeidėjus, bet ir juos atgrasyti nuo naujų pažeidimų. Šis pasiūlymas yra e, teisingumo teismo nuosprendžio e, išvada Teismas pasakė, kad dabartinis teisės aktai, tartės aktai galios metus, todėl mums reikia vengti teisinės, teisinės tuštumos. Ir raginu tarybą ir e, parlamentą greitai dirbti su šiuo dokumentu. Trečias prioritetas yra uostų paslaugos. Reglamentas labai svarbus, gerinant finansinį skaidrumą, jis apsaugos uosto operatorius nuo teisinio neiškumo ir nesažingos konkurencijos ir padės pritraukti investuotojus. Uostų paslaugų pasiūlymas yra papildo uostų vaidmenį naujame, naujasiuose transeuropos tinkluose. Pažangos tikimasi taryboje, kur politinis sustarimas turėtų būti baigtas spalio mėnesį. Tuomet jūs turėsite baigti renkti savo poziciją ir atverti duris tarp instituciniams daryboms. Turiu pabrėžti, kad uostų reglamento patvirtinimas yra iš anksnė sąlyga sąžiningai, veiksmingai valstybės paramos taisyklių kontroliai ir bet kokiai šių taisyklių evoliucijai, dėl ko galėtų apsispręsti naujas komisaras atsakingas už konkurenciją. Kitas rytis yra aviacijos sektorius, kur transportas auga 15 procentų per metus kad būtų e, nepritrūktų pajėgimų, e, būtų mažinamas išme, e, CO2 išmetimas, pasiūlėme bendros Europos erdvės 2 plus paketą. Džiugiuosi, kad Italijos pirmininkaujantį šalis pradėjo darbą jau taryboje su šio paketu, tačiau esu įstikinęs, kad pažangos pasieksime, jeigu parlamentas darys spaudimą valstybėms narėms. Penktasis prioritetas, prioritetas miestų judumo gerinimas. Gruodžio mėnesį 13 metais komisija pritartė, pristatė miestų judumo paketą. Reikėtina remti valstybės narės, dėgiant e, konkrečias rekomendacijas. Manau, kad parlamentas taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį, kuriant konsensusą dėl ilgalaikės e, vizijos siejus su tvariu miesto judumu. Ir pagaliau Turiu pakalbėti apie trans, transeuropinius tinklų įgyvendinimą. Tai yra vienas iš didžiausių pasiekimų per pastarosius pe, penkerius metus. E, Investavant, investavus 6 milijardus eurų iki 20 metų, tai reiškia, kad tris kartus padidės investicijos, kuriant e, koridorius Europoje, 15 tūkstančių kilometrų E, geležinkelių linijų, kurios e, taps greita eigių traukinių linijomis ir e, uostų bei oro uostų infrastruktūros gerimas lėšos yra pagrindiniai teisės aktai galioja, dabar pats laikas numatyti detalės teisklės dėl koridorių valdysenos, užbaigti projektus ir paskirstyti lėšas. Pone pirmininkė, apskritai pastaraisiais metais sulaukėme sėkmės transporto politikoje. Transportas nebetapo problema, e, nelaimių priežastimi ar emisijų e, šaltinių e, varančia jėga, kuri leidžia konkuruoti. Transporto sauga ir saugumas išlaikomi, o transporto politika perėjo į naujas sritis, pavyzdžiui, alternatyviaus kūros, logistika, miestų, transporto politika. Mes viską darėme kartu ir aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, ankstesniam transporto komitetui. O jūs, manau, užbaigsite likusius darbus, o Man atrodo, kad jūs dar turite daug darbo ir iššūkių ir aš esu pasirengęs pasakyti, kad komisija bendradarbiaus su jumis atvirai, konstruktyviai, skaidriai ir teiks jums visą informaciją bei paramą, kuri jums būtų būtina jūsų darbę. Labai ačiū. Ja, wir bedanken uns natürlich auch. Labai ačiū už jūsų e, pristatymą. Taip pat dėkoju už e, išsakytus mūsų ankstesnės kadencijos e, darbui komplimentus. Aš tikiuosi, kad ir baigianti šiai kadencijai tą patį galėsime išgirsti. Su komisija ir taryba ne visuomet sutarėme, bet e, konstruktyviai vertiname bendrai išsikeltus tikslus. Na, o dabar suteiksiu žodį pirmiausia koordinatoriams, o paskui kitiems nariams. Po tris minutės kiekvienam. Prašom, pirmiausia, ponas Vandekamp. Hartlik dank. Ačiū pirmininkė. Aš e, noriu pasakyti tai, kas gal jums keistai skambės. Aš irgi jūs sveikinu šiltai šioje salėje. Prašyčiau, kad suprastumėt, kad net ir aš negaliu užmerkti akių prieš e, katastrofą įvykusią Ukrainoje. Kai vis jeigu viskas gerai susiklostys, rytoj iš ryto Niderlandus pasieks žuvusiųjų palaikai. Ir tada pereisime prie antrojo etapo. Bandysime išsiaiškinti, kaip tai galėjo vykti. Norėčiau išgirsti iš komisijos nario, ar yra komisija iškėlusi kokių iniciatyvų vykdyti tyrimą ar atlikti e, kokią studiją į nelaimės aplinkybės. Kolega iš socialdemokratų frakcijos šįryt klausė, ar eurokontrolė dalyvauja šiame darbe. Gal komisijos narys pasakytų, koks bus Europos komisijos vaidmuo, atliekant per artimiausias porą savaičių nelaimės tyrimą. Pirmininkė, šiandien iš ryto mes sustikome su labai entuziastingai nusiteikusiu Italijos transporto ministru. Jis e, sakė, kad dirbs bent trim svarbiausiais klausimais, įskaitant ketvirtąjį geležinkelio paketą. Mano klausimas komisijos nariui būtų toks, kaip jam padėsite? Jeigu aš teisingai supratau, naujoje kadencijoje Europos komisija e, pradės dirbti tik tai e, lapkričio pirmą dieną. Jūs dirbsite iki e, spalio 20, 31. Vadinasi, didžiąją dalį Italijos pirmininkavimo šį darbą atliksite jūs, jeigu aš teisingai supratau. Vadinasi, jūsų laukia nemažai darbo. Ačiū už viską, ką jūs pasakėte dėl kelių saugos. Be abejo, su jumis sutinku, neretai šis klausimas yra e, nuvertinamas. O pats turėčiau konkretų klausimą dėl oro transporto. E, santykių e, jungčių su Gibraltaru ir įtampos tarp Ispanijos ir Jungtinės karalystės. Taryboje vyko diskusijos šiuo klausimu ir aš norėčiau paklausti komisijos nario, ar ši problema galės būti sureguliuota per artimiausius mėnesius, ar Europos komisija turi kokių konkrečių iniciatyvų. Dar vienas e, šyrit iškeltas klausimas buvo socialinis dempingas vairuotojų atžvilgių. Tai buvo labai svarbi tema per rinkimų kampaniją Gal galėtumėt papasakoti, ar numatyta imtis priemonių šiuo klausimu. Ir paskutinis klausimas dėl miestų transporto. Italijos ministras apie tai kalbėjo. Visi puikiai žinome, kad miestai yra ekonomikos augimo centrai, tačiau jiems reikalinga būtiniausia logistika. Ja, schön dank. Und... Ačiū. Ismail Artuk. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Labai ačiū pirmiausia už tokį mūsų pastarųjų metų veiklos apžvelgimą. Niekas negalėtų nuginčyti, kad ten T teisės aktai E, atvėrė diskusijas laikotarpiui nuo 2030 iki 50 metų. Aš manau, kad tai didelė misijos nuopelnas ir dabar pats laikas pradėti kalbėti apie ketvirtąjį geležinkelių paketą, nors iki šiol mūsų nuomonės dėl kai kurių turinio elementų išsiskiria. Faktas tas, kad geležinkelio paketas išjudėjo iš mirties taško. Tai yra labai svarbu, kad galėtume peiti sertifikavimo keliamas kliūtis, leidimų išdavimo keliamas kliūtis ES. Gerbiamas komisijos nariai, aš, jeigu jūs nieko prieš, norėčiau pasakyti, kad iš tiesų labai laukiu, kas bus po to, kai baigsis jūsų kadencija lapkričio mėnesį. Gal jūs jau atlikote tam tikrą pasirengimą e, būsimiesiems darbams. Pirmiausia, uostų paketas. Su Italijos atstovu šyrit apie tai kalbėjome. Tas projektas nepaprastai svarbus. Jis turi būti pastumėtas į priekį artimiausių metų. O kol kas e, esame tik oro uostų klausimus sprendę ir e, konkurencijos bei judėjimo generaliniai direktoratai dėl to nesutarė. Gal jūs galėtumėt papasakoti, ką jūs galvojate dėl, pavyzdžiui, subsidijų direktyvos ar kitų direktyvų, kurios buvo parengtos ne jūsų generalinėje direktorėse, o kitose? anksčiau. Norėčiau paklausti, ar uostų direktyva, uostų paketas yra svarstomas, ar stengiamas užtikrinti, kad e, du mechanizmai būtų suderinti. Reikia teisės aktų, kurie užtikrintų pažangą, e, o ne tokių, kurie sugriautų kitų komisijos generalinių direktorato atliktą darbą, pavyzdžiui, kalbant apie valstybės farmą ir panašiai. Taip pat norėčiau paklausti, kiek toli jūsų generalinis direktoratas yra nuėjęs apibrėžiant ateities prioritetus kabotažo klausimų. Kas yra padaryta? Girdėjome, kad e, pastebėta tendencija e, siekti didesnio liberalizavimo jūsų generalinėme direktorate. Aišku, kad tai tampa akivaizdu ir mums būtų labai svarbu sužinoti, e, ką, kokią įtaką tai padarys socialiniams standartams transporto versle. Mes žinome, kad yra daroma labai daug, kad standartai būtų e, švelninami. Žinome, kad sunkvežimių vairuotojai e, telkėsi visoje Europoje, ne tik Vokietijoje ir Niderlanduose, bet visoje Europos Sąjungoje. Ir man būtų labai svarbu sužinoti, kaip jūs pasieksite kelių eismo saugos garantijų ir kokie bus pagrindiniai transporto baltosios knygos tikslai ateityje. Robert Zylė. Uh, ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariu už tai, kad jis atėjo. Malonu jūs matyti naujame komitete, naujomis aplinkybėmis. Manau, kad didžioji dalis parlamentarų su jumis jau daug metų bendradarbiavimo. Labai ačiū, kad atėjot. Na, o dėl e, Liepos 11 dienos e, avarijos. Su Italijos ministru apie tai kalbėjome, bet jis aiškiai neatsakė. Savo įžanginėje kalboje jūs e, e, kalbėjote apie tai, kas e, vyksta po lėktuvų katastrofo, automobilio avarijų ir panašiai. Bet ką jūs galvojate dabar, dabartinėmis konkromis aplinkybėmis, kai valstybės prezidentas įtakoja padėtį kaimininėse valstybėse pažeidamas tarptautinės sutartis ir panašiai. Jis kaltina kaimininę valstybę, užversdamas jai atsakomybę. Ką Jūs galvojate, galbūt reikėtų ES pradėti tą klausimą kelti tarptautinėje arenoje, galbūt reikia keisti sistemą. Aš tikiuosi, kad taip niekada iš nepasikartos, tai iš naujo neatsitiks. Bet e, matome, kas atsitiko dabar ir atrodo, kad niekas nėra atsakingas ir e, net e, negalima atlikti visiškos katastrofos visiško katastrofos tyrimo. Aš manau, kad ES reikia kelti tam tikrų iniciatyvų tuo klausimu. Dėl geležinkelių paketo, gerbiamas komisijos nariai. Kaip aš supratau, gal neklystu, o jeigu klystu, tai uh, pasakykit, pirmininkaujant Italiją norėtų tęsti šio paketo svarstymą. Tuo pat metu, po spalio, aš įsivaizduoju, tarybos e, posėdžiuose transporto ministrai norėtų tęsti formalų dialogą dėl techninės dalies. Kad ir kaip atsitiktų, man atrodo, kad tai bus. Gal aš klystu, jeigu aš klystu, pataisykit mane, e, bet kaip padėtis atrodo iš komisijos pusės, kaip bus, kai pradės darbą nauja komisija. Uh, būtent tuo laiku ir pradės, nu, pradės naujo kadenciją. Dėl socialinio dempingo, kai kuriuose valstybėse narėse ši diskusija buvo labai arši, bet man nepatinka tas terminas. Dempingas reiškia, kad yra numušamos kainos, bet kažkasgi turi mokėti socialinės išlaidas. Kas tai mokės? Kai kalbame apie konkurenciją transporto srities bendrojo rinkoje, įskaitant uh, E, kelių krovinių, krovinių pervežimą keliais, įskaitant kabotažą. Ką galvoja Europos komisija? Ar iš tiesų bus sukurta, sukurta vieninga rinka visoms transporto rušims? Ar jūs norėtumėte išlaikyti atskiras rinkas atskiroms transporto rušims? Aš suprantu, kad tai yra politinis klausimas, bet viską norėtume įvardinti tikraisiais vardais. Ar tai yra dempingas, ar tai yra kažkas tai kito? Ačiū. Ja, vielen Dank. Gizinam, Gizinam Meister. Dėkoju. Simekalasai, dėkuoju Jums už tai, kad pas mus atvykote, už, dėkuojame už Jūsų pasakytus žodžius. Be abejo, mes visi šiame komitete puikiai suprantame, kad transporto politika yra labai svarbi. Vidaus rinka būtų visiškai neįsivaizduojama be transporto ir būtent todėl galima visiškai teisingai teikti, kad e, transportą reikia tobulinti vidaus rinkoje. Ir jūs galite pažvelgti tai, kas įvyko per pastruosius metus. Daug skirtingas spalva pažymėt, pažymėtų regionų šiame žemėlapyje. Ir šias spragas reikia pašalinti tam, kad visa Europa būtų gerai sujungta. Aš manau, kad mes nemažai pinigų išleidome tam, kad galėtume sukurti labiau integruotą transporto sistemą vidaus rinkoje. Saugus transportas po to, kai, kai buvo numuštas lėktuvas, mes galime tik tai prisiminti, kad e, tokių dalykų nėra įmanoma matyti transporto susitarimuose. Bet aš manau, kad mums reikia žalesnio, saugesnio transporto. Mes galime renkti tik tai tokias, turime renkti tik tokias taisyklės, kurias galės pritaikyti transporto pramonė. Ir aš noriu paklausti jūs dėl bendro Europos dangaus. Tai yra projektas, kurį remia visos valstybės narės, tačiau jos nieko nedaro. Kaip jūs įsivaizduojate šio projekto ateitį? Italams atrodo, kad jie sugebės surasti sprendimą. Ir mes visi, europiečiai, norėtume, kad taip ir atsitiktų. Bet kaip Jums atrodo, ką realiai galima būtų nuveikti įgyvendinant šį projektą? Kaip galima būtų pašalinti e, tai, kas šiuo metu trukdo šiam projektu, plėtoti šį projektą? Ką Jūs manote ir apie projektų obligacijas? Nes aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu mes turėtume ilgalaikė finansavimo priemonė, tačiau kol kas ne, ne, nėra atlikti net bandomieji projektai. Ir paskutinis dalykas. Trilogo metu mes susitarėme dėl dokumento, kuris buvo kur kas mažiau ambicingas nei komisijos pasiūlymas. Ką Jūs man turėliai galima būtų pasiekti šiuo klausimu - uostai. Mes norėtume taip pat, kad čia būtų daroma daugiau pažangos ir kaip galima būtų to siekti. Alternatyvioji energetika taip pat yra labai svarbi ir yra, yra svarbi visai energetikos rinkai Europoje. Dėkoju. Marija Kylen, nežinau, ar teisingai ištriu jūsų pavardę. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamasis komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs e, labai kompetitingai pristatėte dabartinę padėtį. Man asmeškai labai rūpi regioninio transporto plėtra e, Europoje. Ir e, kai mes mano frakcijoje kalbame apie Europos ateitį, apie augimą, apie naujas darbo vietas, visuomet galvojame apie tai, kad reikia plėtoti savo transporto sistemą taip, kad mes galėtume išsiveršti į priekį šiuo klausimu, kad galėtume daryti daugiau pažangos. Bet juk neįmanoma visko įspręsti, tiesiog tiesi naujus kelius, naujus geležinkelius ar statant naujus oro uostus. Dabartinės transporto sistemos turėtų būti plėtojamos protingai, sumaniai, naudojant teisingas technologijas kurias jau beje turime. Taigi, čia galima būtų kalbėti ir apie saugų transportą. Čia dar daug ką galima būtų padaryti, pritaikant įvairias technologijas, kurias šiuo metu turi valstybės narės. Be to, mums reikėtų geriau ištaisyti praeities klaidas. Nes dabar e, e, transportas kol kas dar nėra saugus. O mano klausimas bus susijęs su alterne, ne, alternatyviu kūru. Europa, Europa yra toje pasaulio, tame pasaulio regione, kur mes uh, turime galimybę parodyti kitoms šalims, kad galima kurti alternatyvų kūrą ir naudoti įvairioms transporto priemonėms. Ačiū, ponė pirmininkė, labai diena, ponė Kalas, aš jūsų nepažįstu ir jūs manęs nepažįstate. Bet aš labai daug skaitau apie jūs žiniasklaidą ir mano pirmasis klausimas labai paprastas. Kaip jūs apibūdintumėte tai, ką jūs jau nuveikėte? Ar jūs uh, Kaip jūs apie, ar jūs sėkmingai dirbote ar ne per patrus penkerius metus? Ir antras klausimas yra toks. Kaipgi jūs dirbot? Jūs visiškai teisingai sakėte, transportas labai, labai, labai, labai svarbus sektorius, jūs tą pasakėte. Tačiau kaip jūs bendrabiaujate su kitais komisijos nariais, konkrečiai, pažiūrėjau, su komisijos nariu atsakingu už socialinius klausimus? pavyzdžiui, komandiruojamų darbuotojų direktyva. Mes žinome, kad e, socialinis dempingas transporto srityje nėra įtrauktas į šią direktyvą. Kodėl mes, pavyzdžiui, visiškai, ne, kodėl mes tiek daug uh, E, žmonių e, gyvena skurdžiai ir negali naudotis mobilumo priemonėmis. Be to, ar bendradarbiavote jūsų aplinkosaugos e, komisaru? Ir jeigu bendradarbiavat, kaip gali būti taip, kad 2014 metais nėra numatyta jokių priemonių, kurios turėtų padėti mums pristaikyti prie klimato kaitos? Kodėl, pavyzdžiui, regionų plėtros e, e, srityje jūs sakėte, kad, reikia, kad jūs ketinate pateikti rekomendacijas nuo transporto plėtros miestuose. Miestai plečiasi, tačiau mes visiškai tai nereaguojame. Ir paskutinis dalykas, noriu paklausti iš dar štai apie ką. Mes kalbėjome jau apie ketvirtą geležinkelio paketą ir aš norėčiau e, sužinoti, ką, kaip jūs įvertintumėt tai, kad Jei, me, jei mes norime e, kad sėkmingai plėt, plėt, būtų plėtojama geležinkelio sistema, reikia atskirti infrastruktūros valdymą nuo uh, uh, transporto paslaugų teikimą. Uh, Ir Europos parlamentas jau pateikė pasiūlymų šiuo klausimu ir, ir būtų labai gerai. Mes tikimės, kad valstybės narės e, ištaisys e, dabartinę padėtį. Bet juk komisija, ponė komisarė, ir turėtų bendarbiauti su Europos parlamentu, ir, nes mes atstovavome Europos piliečiams. O jūs e, taip pat, aš manau, turėtumėt nepamiršti savo įsipareigojimų ir taryboj. Peter Ljungrent. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Kalas, už Jūsų pasisakymą. Aš turiu nedidelį klausimą dėl geležinkelių e, paketo. Aš esu iš Švedijos, mes jau e, įgyvendinome e, dalį to paketo, bet jis nelabai gerai veikia Švedijoje. Mes matėme, kad privatus verslininkai E, gavo labai daug pelno, išleisdami labai nedaug pinigų. Ir todėl dabar dėje mūsų geležinkelių infrastruktūra yra labai suvargusi, nutriušusi ir e, matome, kad vadovybė nieko nebando išspręsti. Mes, e, jeigu įgyvendinsime tą sistemą visoje vakarų Europoje, tai e, kažin ar bus gerai. Švedijoje matėme aiškiai, kad privatus verslininkai tik nori pasipelnyti, nieko neinvestuotėmi. Kitas dalykas - socialinis dempingas ir krovinių eismas, apie kurį buvo kalbėta. Mes Švedijoje, kaip ir daugelėje kitų valstybių, gana rimtai susidūrėme su įmonėmis, kurios e, išnaudoja e, darbuotojus mažai mokėdamos jiems atlyginimo. Ir tai yra daroma teisėtai, yra mokami jokingi atlyginimai Šiandien faktas yra tas, kad šiandien uh, už 5 eurus e, per my, už mylę galima uh, gabenti krovinius, tuo tarpu Europoje kainos yra žymiai didesnės, dėl to susidarė labai sudėtinga padėtis. Uh, mūsų valstybėje uh, su, iškilo labai rimtų sunkumų. Uh, Švedija supranta, kad reikia garantuoti padarius atlyginimus ir užtikrinti geras darbo vietas. Tačiau e, jeigu mes taip padarysime, e, Švedijos vairuotojams bus labai sunku konkuruoti su e, pigiau vairuojančiais vairuotojais iš kitų valstybių. Kitas dalykas prekių pervežimas bendrai mažėja, nes galima labai tauką nusipirkti internetu ir matome, kad e, reikia imtis kažkokių priemonių, kad e, būtų įvestas kažkoks tai tarptautinis registras ir būtų užkirstas e, kelias nekontroliuojamai prekyba internetu. Ačiū. Dar trys kolegos paprašė žodžio. Pone Foster, pone Andersen, gerai. Gerai, leisime kolegoms užduoti savo klausimus ir po to ponas Kalas galės atsakyti visus klausimus. Ačiū pirmininkė ir norėčiau pasakinti pas mus atvykusi pona Kalasą. Ne aš sakiau ponas Nilsen, Ne, aš nesakiau, ponas, e, neminėjau jūsų, ponė Foster. Ponas Nilsen. Taks. Ačiū. Labai ačiū, pirmininkė. Aš esu Nilsenas. Aš e, e, iškelsiu temas, kurios yra svarbiausios mano frakcijai. E, E, nuo pat pradžių mes matome, kad e, yra daug narių šiame komitete. Aš pats esu naujas iš Šiaurės Švedijos ir e, aš noriu, kad šis komitetas, komisija ir Švedijos, kaip ir Suomijos vyriausybės nepamirštų investicijų į infrastruktūrą Šiaurės Europoje. Šiaurės Europa nėr, neturi stambiausių sostinių, stambiausių miestų. Ir kai mes kalbame apie šiuos koridorius, matome, kad tie regionai yra pamiršti. Aš pats e, Bosnijos e, koridorių e, svarstant esu dalyvavęs ir mačiau kaip buvo priimami sprendimai. Aš pateiksiu du pavyzdžius, rodančius, kad svarbu yra sutvarkyti. Uh, 95 e, procentai geležies rūdos e, e, reikalingos Europos Sąjungoje ateina iš, šia, iš Švedijos šiaurės. Suomijos ir Švedijos miškai yra geriausias įmanomas kuras ir ateityje tai bus. 50 procentų sunkvežimius varančių kuro yra panaudojama uh, E, iš e, Švedijos ir Suomijos šiaurės miškų. Ir Europa turi nepamiršti, kad ten glūdi labai dideli žaliavų šaltiniai. Todėl transporto infrastruktūra šiaurės Europoje turi būti sutvarkyta. O Fosta. Dabar, ponė Foste. Uh, thank you. Ačiū pirmininkė. Kelias pastabas norėčiau užsakyti, reaguodama tai, kas jau buvo pasakyta. Kai mes bendravome šiandien su Italijos atstovais, be abejo buvo paminėta ir Malazijos oro linijų avarija. Ir žmonės sako, kad tai yra avarija, tačiau tai ne, nėra avarija. Mes kalbame apie situaciją, kurią sukūrė teroristai. Taigi, iš esmės, tai yra teroristų išpolis. Uh, Ir aš manau, kad būtų gerai, jeigu šie žmonės kada nors susidurtų Hagoje, jeigu tai būtų įmanoma. Bet jūs, komisijos nariai, galėtumėt pasinaudoti savo įgaliojimais kartu su pirmininkaujančios Italijos vadovais. Aš esu liberaliai nusiteikusi žiniasklaidos atžvilgių ir nenoriu, kad ją būtų trukdoma rašyti tai, ką ji nori rašyti. Tačiau man kartais atrodo, kad e, žiniasklaida kartais užsijima tiesiog to, kad mėgaujasi yra baisiais vaizdais. Mes e, esame nepatenkinti dėl to, kaip žmonės e, elgesi su žuvusiais, su jų asmens daiktais. Tai yra visiškai ne, nepriimtina ir tai šios žmonės taip pat reikia teisti. Ir žuvusių artimieji turėtų būti vi, visiškai, visiškai sukresti, net negalime suvokti, kaip jie jaučiasi. E, ir aš manau, kad mes turime labai aiškiai suprasti, kad ir žiniasklaida taip pat labai svariai prisidėjo prie sukrešinčių vaizdų ir jūs turėtumėte į tai atkreipti dėmesį. Aš noriu pakalbėti apie bendrą Europos e, dangų. Šis projektas jau buvo paminėtas. Mes žinome, kad komisija turi politinės valios šiam projektui gyvendinti. Žinome, kad ir Europos parlamentas e, ir visos jo frakcijos remia šį projektą. Ir gal jūs galėtumėte mums papasakoti, kokia yra dabartinė situacija. Nes panašu, kad valstybės narės nepripažįsta to, kad uh, 21 amžiaus technologija, kurią mes galėtume beje parduoti visame pasaulyje ir kurią mes sukūrėme ir kurią galime pasinaudoti e, konkuruodami su JAV, bus labai naudinga ir padės mums visiems laimėti, išlošti. Tai yra, e, mes žinome, kad yra tam tikrų interesų, yra visiškai nepriimtina tai, kad pasakojamos kažkokios yra baisios istorijos apie šį projektą. Taigi aš tiesiog norėčiau, kad jūs trumpai mums papasakomit, kokia yra dabartinė situacija. Ir dabar Gibraltaras. Gibraltaras yra e, Britanijos e, žemė. Ir kai kolegos komentuoja, uh, tai, kas vyksta suverenioje Britanijoje teritorijoje, tai yra visiškai nepriimtina. Ne komisija e, turi kelti šį klausimą nulatos. Todėl aš manau, kad kolegos turėtų tiesiog pamiršti šį klausimą, nes jisai peržengia mūsų komiteto e, įgaliojimus. Nes kai mes pradedame kalbėti apie tai, kas vyksta Britanijai priklausančioje teritorijoje, e, turėtume nepamiršti, kam jie priklauso. Ir tik tiesiog tą norėjau paaiškiai pasakyti. Dėkoju, prašau neviršti jums suteikto kalbėjimo laiko. Pone Anders. Ačiū. Aš žinau, kad mes visi norime sukurti bendrą Europos transporto e, erdvę, kuri būtų darni e, iki 2020 metų. Atsižvelgdamas į savo padėtį, e, gerbiamasis komisijos nary, ir atsižvelgdamas į tai, kad 95 procentų visos mūsų transporto sistemos dar priklauso nuo iškastinio kūro, ką jūs galite realiai padaryti tam, kad jūs laikydamėsi sutarčių galėtumėt pakeisti dabartinę situaciją. Ką realiai mes galėtume padaryti tam, tam, kad mes bent jau pamatytume kažkur tunelio gal, e, gale galimybę pasiekti nustatyti tikslą iki 2020 metų. Dėkoju. Dėkoju visiems. Aš norėčiau paminėti judumą miestuose. Mes žinome, kad iš visų, visų transporto biudžeto 60 procentų yra skiriama keliams, kelių transporto, o 20 e, procentų geležinkeliui. Bet e, būtent miestai sukuria didžiausią e, taršą. Taigi kaip galima būtų į tai tinkamai reaguoti, mažinant taršą. Jūs kalbėjote apie konkurenciją transporto sektorijoje. Aš norėčiau jūsų paklausti apie konkurenciją tarp įvairių transporto rūšių. Uh, kiekvienas lokomotyvas turi sumokėti už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą e, labai didelį mokestį. O kai e, prekės yra gabenamos keliais, tuomet niekas nieko nemoka. Mes visi žinome, kad e, įvairiose šalyse, ten, kur yra apmoka, gal ir mokamas tam tikras kelių mokestis, jis ir, ir jis e, varijuoja, jis nėra vienodas. Ir panašu, kad dabartinėje situacijoje labai sunku yra apibriežti, e, pamatyti bet kokią geležinkelio e, sektoriaus ateitį. Taigi, ką jūs. Ką jūs, kokį projektą jūs pasirinktumėt tam, kad uh, jums būtų skirtas 100 milijonų tam, kad jūs nutiestumėt e, geležinkelį nuo Berlyno iki e, e, Vroclavo ir per pusę mažėtų kelionės laikas, arba jums reikėtų 20 milijardų tam, kad jūs sukurtumėt tunelį per Alpes. Kurį projektą pasirinktumėt? Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju parlamento nariams už klausimus. Bandysiu trumpai atsakyti. Žinoma, dėl Malazijos skrydžio MH17 Aš asmeniškai turiu pasakyti, kad tai visą tai, viską, kas susiję su šio įvykiu, sukrečia. Negalime šiandien sakyti, kad e, tvarkomasi dabar jau gerai ar kažkas yra pozityvaus. Nieko aiškaus nėra. Neaišku, kad viskas daroma taip, kaip reikia. Žinoma, kad tarptautinių tyrimų taisyklės yra paprastos. Tyrimą turi daryti šalis, kur avarija įvyko. Tai yra Ukraina. Dvi šalis turi teisę nusiųsti akredituotus ekspertus. Tai tokios šalis kaip Malazija, e, kurios oro linijai priklausė e, lėktuvas ir Boeingas lėktuvo gamintojas. Ir po to, aišku, kitos šalis, iš kurių yra daugiausia aukų, jos gali siūsti savo ekspertus. Aš manau, kad visi, įskaitant mus, esame pasirengę siūsti ekspertus dalyvauti šiame tyrime. Klausimas yra susijęs su tuo, kad, tai, kad perimetras nėra saugus. Matome baisių vaizdų apie tai, kaip aukų kūnai, kaip su jais buvo tvarkomasi, kaip su jų daiktais buvo tvarkomasi. Ir e, ekspertai juk nėra kareiviai, jiems reikalinga saugia aplo, ap, ap, ap, aplinka. Jie nėra pratę dirbti esant kariniai grėsmiai, e, žeminimui, žinėjimas ir taip toliau. Be to, saugos tyrimas turi atsakyti į klausimus, ką reikia toliau daryti, kad to išvengtume. Žinoma, civilinio lėktuvo numušimas, e, sudėtinga žemė, or, žemė oras raketa yra išskirtinis įvykis. Aišku, tai yra įvykę anksčiau e, panašių dalykų, bet Klausimas yra, kaip visą tai žiūrėti, koks turėtų būti požiūris į galimas karnės zonas, pavojingas zonas. Ir tai reikia e, apgalvoti iš anksto per civilinės, civilinės, organ, e, civilinės aviacijos organizaciją. E, turi būti tam tikros taisyklės kad karo zoną paskelbti visiškai uždara, nes dabar ukrainiečiai uždarė šią zoną skrydžiams, tačiau 14 Liepos erdvė buvo uždaryta tik tai iki 22 tūkstančių pėdų aukščio. E, juk teroristai taip pat E, turi rankinios paleidimo, granasvaidžių paleidimo įtaisus, tai tokia zona, aišku, yra pavojinga. Aš vėliau sustiksiu su mūsų krizės, krizių valdymo specialistais ir aptarsime e, šios klausimus, tačiau daug detalių nežinome. Neturime tiesioginių e, įrodymų. Turbūt visi mes e, turime nuomonę apie tai, kas įvyko, bet tikslus įrodymai, e, tikslių įrodymų nėra. Mūsų ekspertai yra pasirengę dirbti su civilinė aviacijos organizacija. Šiandien kalbėjausi su šios organizacijos generaliniu sekretoriumi apie tai, ką reikėtų daryti. Todėl čia lieka klausimas dėl skraidimo zonų Apie tai reikia kalbėti su krizų specialistų grupe, tačiau, aišku, mes čia kalbame apie tai, kai jau krizė įvyko, nieko negalima padaryti, iškirsti kelio tokiai kriziai. Na, mes tengiamės dalyvauti, kaip galima daugiau. ES čia kompetencijos neturi šiame klausime. Oro erdvė yra suverenus dalykas. Tačiau, žinoma, valstybės narės bendradarbiavo su Ukraina, kaip matėme po šio lėktuvo nukritimo. Kas dar? Mes galime pateikti visą techninę informaciją, kurią turime. Dar kartą noriu pabrėžti, kad e, po šios avarijos visiškai netinkamai elgiamasi su aukų e, kūnais, tai yra visiškai nepriimtina. Toliau. Dėl Italijos pirmininkavimo. Konkretus klausimai. Kelis kartus sustikau su Italijos ministru. Jis e, nori rimtai pirmininkauti mūsų nuomonės sutampa su jų nuomonė, mes rimtai dirbsime su Italija, pateiksime visą, teiksime visokią Europą pagalbą ir bendradarbiausime. Tačiau vienas klausimas buvo užduotas apie geležinkelių paketą ir ką jie gali padaryti. Jie, viskas yra jų rankose, jie turi daryti su valstybėmis narėmis. Mes galime teikti žinias, pasiūlymą pateikime, teikime į parlamentui tarybai. Dabar darybos yra Italijos rankose. Mes tikimės, kad pirmininkavimas bus sėkmingas. Daugelis parlamento narių klausė, kalbėjo apie socialinį dempingą, kabotažą. Tai turbūt bus jautrus klausimas kom, būsimai komisijai. Aš sakau, kad mes neturime plano siūlyti kokiu nors didelių pakeitimų, tačiau busima komisija ir, ir jūsų komitetas turės spręsti šį klausimą. Kabatažas yra e, laikomas kažkokiu blogiu. Jis sudaro tik tai 2 procentus e, krovinių eismo, krovinių vežimo. Jis tarsi atpirkimo ožys dėl dalykų, kurie nepadaryti E, socialiniuose teisės aktuose. Teisės aktai egzistuoja, tačiau reikia įgyvendinti tos teisės aktus. Ir aš nemanau, kad, na, pavyzdžiui, piknaudžiavimai įsisteigimo taisyklėmis. Visa tai yra susijęs su kitais dalykais. Mes pateikėme ataskaitą, aptarėme ją su jūsų parlamento nariais ir komisija yra pasirengusi spręsti šios problemas, jeigu tai yra mūsų kompetencija. Tačiau socialiniai klausimai yra valstybių narių kompetencijos dalis. Tačiau turiu pabrėžti, kaip sakė pana Zylė, 2004 metais kautažo apribojimai buvo e, laikomi pasenusiais, e, buvo laikomi laikinais, kad tarsi jie bus panaikinti labai greitai, tačiau jie tebe egzistuoja. Todėl kabotažą vertinti kaip pagrindinį e, ša, problemų šaltinį transportą nebūtų teisinga. Klausimas, su kuo mes dirbsime kartu. Mes dirbsime su, visomis, su visais kolegomis, ypač e, su klimato komisijos nare, ponia Heidegard, artimai dirbome su ją, spręsdami komplikuotus klausimus ir beveik visuomet rasdavome kompromisus. Aišku, kad didelis klausimas civilinės aviacijos organizacijoje, e, kad išvengtume konflikto dėl komercinės aviacijos. E, čia dirbame kartu taip pat. Kartu. Toliau klausimas dėl uostų. Šį klausimą reikia aptarinėti Europos parlamente ir taryboje. Žinote, uostų paketas yra gana kuklus. Komisija norėjo išvengti jautrių klausimų ir pasiūlė tik tai pagerinti uostų veikimą, funkcionavimą ir, manau, galima rasti protingą kompromisą. dėl tai valstybės paramos ar kitų dalykų. Žinoma, vėlgi dirbame kartu su konkurencijos, uh, uh, už konkurenciją atsakingų kolega Almunija. Turiu pasakyti, kad mūsų nuomonės ne visada sutampa, tačiau tai yra gyvenimas, tai yra normalu. Tačiau mes tengiamės rasti e, racionalius, protingus, priimtinus kompromisus tarp apskritai griežtų uh, Europos konkurencijos taisyklių ir konkrečių sektorinių problemų, kaip sušvelninti, pavyzdžiui, e, įvairų neigiamą poveikį konkurencijai, pavyzdžiui, aviacijos rytyje, e, sujungiant periferinės šalis su centrais ir taip toliau. Žinoma, sauga keliuose. Šis pasiūlymas kur kalbama apie techninius parametrus ir standartus e, susijusius su sunkvežimiais, yra e, teisingas žingsnis ir e, tikimės, kad jis bus patvirtintas. Toliau klausimai, kuriuos uždavė ponia Meisner. Mes siekime pusiausvėros tarp įvairių tikslų, kurie gali būti ir prieš prieštaringi. Dėl transporto tinklų bandomųjų projektų mes dirbame su investicijų banku. Iš mūsų pusės ištekliai egzistuoja, mes esame pasirengę juos finansuoti, tačiau Europos investicijų banka procesas nevyksta taip, kaip tikėjomės. O dėl alternatyvaus kūro rušių, tai tai darome per savo mokslinių tyrimų biudžetą, kuris transportui taip pat padidintas. Ir, aišku, labai sunku yra pasirinkti. Ir šiame etape sunku pasakyti, kokio tipo alternatyvus kuras būtų tvarus ir tinkamas. Tačiau mes remiame daug projektų, tai yra mūsų rankose ir pakrovimo statelių prasme, tai yra, egzistuoja direktyva, tačiau aišku, kad nafta ir visos kuro rūšis iš naftos yra naudojamos labai plačiai. Pavyzdžiui, e, didelės bendrovės, oro bendrovės e, naudoja taip pat mišrų kūrą, tai taigi visi kažką tai daro. O per pastaruosius 15 metų pažanga techninių standartų e, kūros vartojimo srityje yra didžiulė. Švedijos klausimas apie vairuotojų pažymėjimus ir prastą situaciją Švedijoje. Aišku, tai yra klausimas pačiai Švedijai. Ar tikrai norite, kad tokie klausimai būtų teikiami Europos lygmenių ir mes reguliuotume visas, visus vairuotojų pažymėjimų ir kitus klausimus. Visi mus kritikuotų labai smarkiai, kad e, Europos Sąjunga bando kištis į valstybių smulkiausius reikalus dėl transeuropinių tinklų, jie patvirtinti valstybių narių su visomis e, valstybėmis vyko darybos ir sutarta, kad būtų ir koridorius per šiaurinių koridoriumi. Kas dar? pirmininko klausimas apie miestų judumą. Turiu pasakyti, kad per, per šios penkerius metus miestų transporto problemos e, buvo keliamas. Mes neturime įgaliojimų šios klausimus spręsti, nes tai yra vietos klausimai. Tačiau mūsų prašoma pagalbos kažką padaryti. Nes Kaip jūs minėjote, miestų transportas, kur yra daugiausia grušių, kur e, daugiausia tai kainuoja žmonėms, tačiau tai yra subsidarumo klausimas. Vėlgi, mokslinio tyrimo projektuose mes rėmėme daug miestų transporto projektų ir galiu detaliai papasakoti jums apie šį klausimą. E, konkurencija tarp transporto rušių. Mes su pirmininku Krameriu apie tai diskutuojame metų metus. Ką Jūs manytumėte, jeigu Vokietija dabar patvirtintų mokeš, e, kelių mokesčių sistemą? Tuomet turėtumėte imti e, mokestį iš automobilių savininkų, tačiau Vokietijoje yra 45 milijonai savininkų ir jie prieštarauja šiam mokesčiui. Nu, jūs galbūt jūsų požiūris yra teisingas. Ir aš taip pat norėčiau pasiekti tinkamą pusiausvyrą ir vienodas ekonominės sąlygas visiems sukurti, tačiau e, išgirdau, išgirstu daug argumentų prieš, kai, išgirstu, kai pasakau, pasakau taip pat uh, E, kitose susitikimuose su vežėjais ir panašiai. Jie sako, kad jie moka per daug už infrastruktūros naudojimą. Ir taip, čia aišku, klausimas teisingas ir man atrodo, kad reikia daugiau skaidrumo, aiškesnių taisyklių. Dėl geležinkelių paketo e, tai yra vienas klausimas, kuriam norėjau skirti keletą jūsų minučių. Geležinkelio paketas, ar tai yra nusivės atskirimo problema? Šioje pačioje salėje, šiame parlamente visą laiką sakiau, kad e, geležinkeliai yra labai fragmentuoti. E, politinis sprendimas priimtas, kad e, šį techninės fragmentacijos klausimą išspręsime. Tačiau, jeigu turi traukinį Italijoje ir nori, nori vykti į Lenkiją, reikia važiuoti per Austriją, Vokietiją. Gerai, sumokiu už infrastruktūrą ir taip toliau. Nepriimtina tačiau tai, kad pinigai surinkti už infrastruktūros panaudojimą atsiranda konkurento kišenėje. Tokių atvejų reikia vengti. Jeigu galime išvengti, turint dabartinę sistemą, puiku. Tačiau jeigu negalime išvengti, tai tada tai yra nesažininga. Jeigu konkurentas mano šalyje po to nusiperka tam tikras įmonės ar bendrovės, tai yra po to problema. Toks yra svarbiausias argumentas dėl nusaivės atskirimo. Dėl tunelių šį klausimą aptarėme ne vieną kartą. Taip pat, ar įsivaizduojate, kad Europos komisija staiga pasakytų, kad sustabdysime Brendern tunelio statybą, nes e, tai nėra racionali idėja. Nega, galite tai įsivaizduoti, kad tai negali būti e, komisijos toksai žingsnis. Tai suplanavo valstybės narės, projektas egzistuoja, e, daug didelių tunelių egzistuoja. Aš manau, kad tie projektai, kurie jau patvirtinti, dėl kurių apsisprendė valstybės narės, bus tesami. Ir mes neturime įgaliojimų pasakyti, kad dabar reikia uždaryti tą tunelį ir jo niekada nenaudoti. Aišku, kad jį reikia pabaigti. Tačiau turiu pasakyti, kad ponas Hertogas čia buvo pranešėjas, ponas Komucakos Tai šiaip žvelgiant, e, projektų vaizdas yra daug e, e, racionalesnis, jis gana racionalus, nėra tokių baisių didelių projektų, kurie būtų nepateisinami. Labai ačiū, ačiū už jūsų įžangą. Gal aš ir vokietis, bet nebūtinai pasisakau už tai, kad viskas, kas vokiška, būtų pritaikyta užsienyje. Uh, Toliau, kitas darbo atvarkės klausimas. Ten projektai ir e, kvietimo teikti paraiškas 2013 e, metais e, atranka.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 Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Sorry for that. Na, e, iškilo tokia nedidelė techninė problema, kurią dabar reikia išspręsti. Atrodo, jis jau atėjo, tas žmogus, kurį laukim ir galim pradėti. Ačiū pirmininkė. Pirmą kartą ateinu į naują e, komitetą, todėl visų kolegų vardu norėčiau pasakyti e, didelį ačiū Jums e, už tai, kad mus pakvietėte ir sveikiname Jūs e, laimėjus rinkimus. Džiaugiamės, kad galime vėl pradėti su Jumis visai dirbti. Labai ačiū, kad atkūrėte e, jau įsišaknyjusią tradiciją, pagal kurią mes galime pristatyti Jums rezultatus. Pirmininkas prašo šiek tiek drausmės. Taigi aš matau, kad jūs galite skirti savo laiko e, paskutinių e, kvietimo teikti paraiškas apžvalgai dėl visų TNT tinklų. Kaip jau sakiau, turime įsišaknysią tradiciją pateikti ataskaitas ir prieš kvietimo pranešimą ir po jo, kai jau turime rezultatų. Taip mes galime uh, užtikrinti nuolatinį ir glaudų dialogą su jumis. E, kvietimo teikti paraškas rezultatus aš apibendrinsiu, o jums yra pateikta brošiūra. E, čia prie durų galite ją rasti. Manau, kad ten yra labai gerai apžvelgta, kokie projektai dabar yra siūlomi bendram finansavimui. Ir taip pat numatome šiek tiek e, pristatyti atitinkamai kontekstą. E, kvietimas buvo paskelbtas kovo 11 dieną, kaip visuomet paraiškos buvo vertinamos dviem etapais. Pirmąjį etapą organizavo ENEA, vykdomoji agentūra, jai padėjo išorės vertintojai. O dar vieną, kitą etapą e, vykdėme e, mūsų komisijos viduje, e, pasitelkdami skirtingus kolegas. Iš pradžių planavome, kad daugiametiai programai bus skirta 280 milijonų, o 70 milijonų metiniai programai. Paaiškėjo, kad e, gavome šiek tiek mažiau negu planuota gerų projektų daugiametėm finansavimui ir detaliojoje ataskaitoje matote, kad siūlome bendrai finansuoti net 230 milijonų pagal šį planą. Tačiau lygiai taip pat mes e, turėjome uh, per daug, ženkliai per daug projektų orientuotų į metinį planą. Todėl teko padidinti bendrą sumą skirtą metiniams projektams iki 91 milijono eurų. Manau, kad e, iš šio kvietimo teikti paraiškas galime šio to pasimokyti. Pirmiausia, pamatėme, kad vis kokybiškesni projektai mums yra teikiami ne tik jų brandumo požiūriu, bet e, turim pasakyti, kad tie projektai dabar žymiai labiau atitinka ES politikos prioritetus ir gairės. Visų pirma, aš norėčiau išskirti pagrindinius aspektus, tokius kaip transporto indėlis prie anglies dvideginio išmetimo mažinimo, taip pat labai stipriai yra akcentuojamas multimodalumo poreikis. Kitas dalykas, e, kurį supratome atrinkdami šiuos projektus, pamatėme, kad yra labai daug novatoriškų įdomių projektų. Tai yra vienas iš jums visiems arba bent daugeliu jūsų praeitoje kadencijoje e, labai rūpėjo, jūs labai stengiatės, kad būtų pagerintos naujos aplinkybės inovacijos yra orientuotos į alternatyvaus kūro naudojimą skirtingose transporto rušyse. Kalbame ne tik apie elektrinius automobilius e, keliams, bet ir apie įvairias e, priemonės jūrų transporte, e, vidaus vandenyse, E, taip pat e, matėme, kad yra siekiama technologinio neutralumo kūro naudojimo požiūrių. Labai daug projektų yra įgyvendinama naujose transporto valdymo sistemose nuo kelių transporto iki oro ir vandens transporto. Labai gerų projektų yra pasiūlyta krovinių pervežimui. Pirmiausia, kalbame apie geležinkelio terminalų tobulinimą, bet ir bendrai krovinių pervežimo sistemą siūloma gerinti novatoriškais būdais. Projektinių srautų, projektinį srautą pastebėjome mažinant triukšmo lygį, ypač pervežant krovinius. Taip pat matoma, kad labai daug projektų yra pateikta dėl saugaus automobilių statymo. Tai yra dar viena diskusijų aktualia, aktualija ir matome, kad ta tema yra gerokai išpopuliarėjusi. Kitas e, aspektas, kurį pastebėjome, vis daugiau dėmesio yra skiriama veiklai per sienas. Metai po metų projektų vykdytojai ir valstybės narės taiko tam tikrus tarsi filtrus ir jos supranta, kad būtina akcentuoti veiklą per sienas. Negalima kalbėti tik tai apie teorinį e, sukaupimą projektų ant skirtingų sienos pusių. Paskutinis įdomus pastebėjimas. Bendrai mes e, turėjome labai gerų lūkesčių, matome, kad labai e, daug yra pasiekta uh, jūrų transporte, oro e, eismo valdymo srityje, labai sudėtingas sritis, bet matome, kad čia yra e, pasiekta gerų rezultatų. Dėl ETMS mes e, vis tik tai dar turim nepakankamai projektų. Mes suprantame, kad e, tarp modalumo taisyklės yra labai griežtos, bet už tai, mm, bet dėl to būtent mes ir turime mažiau projektų, negu buvo numatyta. Taip pat pastebėjome, kad e, mažiau gerų projektų yra prioritetinėse stambiųjų projektų sritise, jūs puikiai žinote, kadangi greičiausiai e, šiose sritise projektų kuriejai tikisi pasinaudoti visapusiškai artėjančių e, kvietimų teikti paraškas pagal naują mechanizmą, naują sistemą. Pirmasis kvietimas bus pateiktas pagal ES infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę Connecting Europe rugsėjo mėnesį. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju Jums ir visai Jūsų komandai. Izmail Artug. Pone Arnygiai, pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad mes e, turėtume pasidžiaugti tuo, ką nuveikė šiuo klausimu Europos komisija. Aš mačiau ir varius skaičius, varias sumas ir daugiametės konkursų rengimo ir skelbimo procedūras. Man atrodo, kad galima būtų apibendrinant pasakyti, kad mes turėtume pasidžiaugti tuo, kad daugiau nei pusė, tai yra 57 procentai TNT e, projektų, projektams skirto biudžeto bus skirta geležinkeliu ir tai yra labai gerai, nes tai padės mums kurti e, ekologin, e, ekologinius geležinkelius. 7 procentai čia tikrai nepakankamas yra skaičius ir reikėtų dar spręsti kai kurias koordinavimo problemas. Nauji konkursai. Čia bendrai galima būtų pasakyti, kad iš esmės galima daryti prielaidą, kad projektai yra pasiskirsti tikrai netolygiai po visą Europą. Didžioji dauguma projektų yra Šiaurės Europoje. Pietuose jų beveik nėra. Be to aš pastebėjau, kad 10 milijardų eurų iš bendros sumos galėtų būti panaudota tam, kad būtų atkurta geografinė pusiausvėra. Praeito kadencijoje aš buvau šešėlinės pranešėjas šio klausimu ir todėl aš manau, kad labai svarbu yra daugiau dėmesio skirti alternatyviems kūro šaltiniams, nes tai e, atitinka mūsų e, tikslą nustatytą švaraus transporto direktyvoje. Manau, kad e, yra visiškai aišku, kad dabar galima būtų pasinaudoti valstybė narių norų atsisakyti, nebepriklausyti nuo dujų. Aš esu iš rytų Vokietijos ir todėl man labai svarbu yra nu, tai, kas yra pasakyta 709 puslapyje. Ten yra paminėtas tyrimas kurio metu buvo tyriama, kaip, kokie, kaip vyksta uh, Dunojaus e, regionui skirto projekto parengėmėjai darbai. Man būtų labai įdomu sužinoti, kam konkrečiai bus skirti e, tie, tie pinigai. Jeigu aš gerai supratau, tai iš esmės tos lėšos bus skirtos e, įvairioms publikacijoms. Bet ką tai reiškia? Be to mane tai stebina dar dėl tos priežasties, kad mes skiriame tokias sumas publikacijoms, tuomet, kai žinome, kad kitose sritise kitiems dalykams pinigų trūksta. Ir nepamirškime, kad Bavarijoje, pavyzdžiui, niekas ir nenori, kad, kad Dunojus būtų pretestas. Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir už prezentaciją. Pirmiausia, noriu paminėti kelias problemas. Pirmoji iš jų yra štai tokia. Ką Jūs manote apie pasiūlymą iš esmės sumažinti lėšas pagal komisijos pasiūlymą? Ponas Ertuk ką tik labai gerai paaiškino, kokia yra dabartinė situacija. labai mažai prioritetams skirtų, prioritetiniams projektams skirtų pasiūlymų, kurie turėtų būti gyvendinami pietuose, nebuvo patvirtinti. Gal taip yra iš dalies ir dėl to, kad dabartinė situacija Europos pietuose, ekonominė situacija neleidžia mums e, pagal bendro finansavimo principą finansuoti ką nors, bet gal mes galėtume sukurti uh, kažkokį bendrą fondą, kuri, kuris leistų mums finansuoti toliau jau pradėtus projektus. Oro erdvės kontrolė ir jos valdymas, jei aš gerai suprantu, čia yra siūlomas 20 tarif, e, procentų bendro finansavimo koeficientas, bet kai kalbame apie geležinkelius, tuomet jau kalbama apie 50 procentų. Kodėl taip yra? Gal tie 50 susidaro ir pagal kažkokią formulį 40 plus 10, pavyzdžiui, ir 10 procentų yra skirta aplinkosaugoje ar kaip? Gal galėtumėt paaiškinti šį klausimą? Ir paskutinis dalykas. Mes norėtume, kad būtų geriau gyvendinami uh, uh, transporto mazgų projektai. Ir čia reikia tai ypatingą dėmesį atkreipti į transporto sistemų sujungimą, pažiūrėjau, ir įdomu būtų, kad jūs pakomentuotumėte tos projektus. Pone Maisner. Ačiū. Ponas Ertog jau daugą paminėjo iš to, ką aš norėjau pasakyti, todėl aš nekartosiu tų klausimų. Labai gaila yra, kad tiek mažai projektų yra plėtojama, nes e, tie projektai galėtų padėti mums sukurti naujos darbo vietas. Ir dėkoju Jums, e, ponia, ir už Jūsų prezentaciją, tačiau Jūs mums nepasakėte, ar tie projektai, kurie šiuo metu yra planuomi, bus susiję su projektų obligacijomis. Mes galėtume, mes turime tris kartus daugiau pinigų dabar nei kada nors praeitėje e, skirtus infrastruktūrai infrastruktūrai. Bet tų pinigų reikia gal daug daugiau ir projektų obligacijos galėtų e, labai praversti. Kaip, ką, kaip jūs vertinate projekto obligacijų ateitį? Jeigu tu galvoti apie kitus e, finansavimo šaltinius, galėtumėt gal juos pristatyti ir gal reikėtų aktyviau dirbti su investicijų banku. Toliau, jūs paminėjote, kad uh, Kai kuriuose sritise projektai, e, pasiūlymai dėl projektų, kuriuos jūs gavot, nebuvo tokie geri, kaip jūs tikėjotės. Kaip jums atrodo, kaip galima būtų paskatinti nacionalinės vyriausybės geriau rinkti projektus? Ypač jeigu tai jums atrodo, kad e, tokių projektų reikia kažkokioje svarbioje srityje. Ar mes galėtume tiesiog e, pasibelsti į duris e, kurios nors vyriausybės ir pasakyti, kad žiūrėkite, galimagi būtų pasiūlyti tą ir, ir aną. Aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu mes galėtume skatinti geležinkelį, bet nepamirškime ir e, vidaus vandenų. Nes ir vidaus vandens transportą reikėtų išnaudoti kuo geriau alternatyvioji energetika ir išmaniosios transporto sistemos. Visos šios rytis labai svarbios ir jose, šiuose srityse mums taip pat reikia papildomų projektų. Dėkuoju, ponas Vandekamp. Aš tengiausi, kiek galėdamas, įsisavinti visą mums pateiktą informaciją. Gal man ir nelabai pavyko. Todėl turiu kelis klausimus. Pavyzdžiui, atmesti projektai. Ar jie yra atmetami dėl kokybės, dėl to, kad uh, uh, trūksta fina, uh, finansų, ar dėl kokių nors kitų priežasčių? Dar vienas dalykas. Šiandien, pirmąjį kalbant į Italiją, pateikė mums savo pasiūlymus raštu ir jie siūlo pritraukti daugiau uh, privačių lėšų, privataus kapitalo gyvenę tokio pobūdžio projektus. Uh, Ar tai bus atsižvelgta ir ar tai bus padaryta jau šiemet, ar kitais metais, ar kada nors uh, tolimesnėje ateityje, nes panašu, kad mes Europos Sąjungoje nulatos kažko laukiame. Ir man labai įdomu taip pasužinoti, kaip tokie ketinimai pirmininkaujančių šalies gali paveikti projektų, projektus ir jų gyvendinimą. Président, merci pour votre... Pone Dėlė, dėkoju Jums už Jūsų prezentaciją. Aš turiu kelis klausimus. Iš esmės, keli klausimai bendri yra, kiek to konkretesnė. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, ar naudok arba prarasi principas yra paprastai pritaikomas. Ir čia aš galvoju apie projektus, projektą Lijonas Kiuranas. Ar jūs, Turinas. Turinas, atsiprašau. Ar jūs galėtumėt e, mums paaiškinti, kas vyko su tuo projektu? Toliau. Ar, ar, e, e, ar tarptautiniai projektai atitinka jūsų gairės? kurios sakomos yra projektams. Ir dabar konkrečiau. Gal jūs galėtumėt mums paaiškinti, uh, kodėl, pažiūrėjau, 29 puslapyje yra pasakyta, kad, kad su garsu susiję projektai nėra siūlomi, nėra, nėra rekomenduojami. Antras dalykas, gal jūs galėtumėt mums paaiškinti, kaip, kas vyks dabar su kroko, taip vadinamoju krokodilo projektu, tai yra vokiečių projektas. Kas tai yra per projektas? Toliau, 20 puslapyje 17 ašis. Čia kalbame apie projektą, e, kuris turėtų susijęti Bratislavą su, e, e, sujungti Bratislavą su Paryžiumi. Ir man nelabai aišku, kodėl nėra atlikta plataus, ma, nebuvo atliktas plataus masto poveikio aplinką vertinimas. Štai ko norėčiau paklausti. Dėkuoju. Ponas Telička. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu vieną klausimą ir ko gero vieną pastabą. Man atrodo, kad mūsų patikta informacija buvo aiški. Viską mes supratome. Tačiau man kažkaip daugiau dėmesio buvo skiriama tam, kas tvarkoma yra gerai. Jūs paminėjote keliais žodžiais, gal ir tas rytis, kur reikėtų gal dirbti geriau, bet Aš norėčiau, kad jūs konkrečiau mums pasakytumėt, uh, išskirtumėt 3-4 dalykus, kurie jūs neramina, kad jūs, pavyzdžiui, galėtumėt pasakyti, kad va štai tokioje srityje dėl to ir to mes esam susirūpinę, o štai čia jūs parlamentas turėtumėt atidžiai stebėti, kaip klostysis įvykiai. Gal jūs tą, tą norėt pasakyti, gal aš nepa, nesupratau to. Ir aš taip pat norėčiau todėl aš norėčiau, kad jūs konkrečiau pakomentuotumėte tai, kas jūs neramina šiuo metu. Ir dabar pastaba, kurią norėčiau jūsų su jumis pasidalinti. Ką tik kalbėjusi kolegė, kalbėjo apie tą principą, panaudok visas skirtas lėšas arba jas prarasi. Aš pastarosime savaitėmis nemažai diskutavau dėl šio principo. Ir e, gal čia nėra toks klausimas, labiau yra pastaba, bet man atrodo, kad valstybės narės nesupranta šio principo, nes e, valstybės narėms atrodo, kad joms bus dar suteikta papildomų laiko, kad galiausiai vienai per kitaip jos susitars su tai, taryboje. Taigi tai iš dalies yra pastaba, tai ką aš pasakiau, antra vertus gal ir yra paraginimas. Kita karta Jei tai bus, o, jei tai pasiteisins, jei atrodys, kad tai yra protinga tai padaryti, labai aiškiai pasakyti valstybėms narėjams, kad kad 2017 metais lėšos bus perskirstytos, kad valstybės narės suprastų, kad jos prarastas lėšas, jeigu jų nepanaudos. Nes aš manau, kad, kad kai kurios administracijos uh, ne tik tos, tose šalyse, kurios dalyvavo gyvenančius projektus per pasarus dviejus metus, bet ir kit, kitų valstybių atstovai turėtų tą suprasti. Dėkuoju toliau ponia Kilanen. Ačiū pirmininkė. Tikrai verta Jums padėkoti. Pirmiausia, už tai, kad tai yra uh, viena iš ambicingiausių Europos programų. Ir tos, ta programa yra svarbi visoms valstybėms narėms ir ji paliečia visu, visas transporto rūšis. Ir e, kelių transportą, ir geležinkelį, ir e, lėktuvus. Ir kiekvienas iš mūsų norėtų prisidėti prie šio dokumento. Taigi dėkuoju Jums už e, tai, kad jis yra parinktas. Be abejo, Mes norėsime gal gauti ir daug, dar daugiau informacijos, bet gal tai ir nėra įmanoma. Vienas svarbus klausimas yra štai toks. Mes išgyvename labai sudėtingus e, ekonominė prasme laikus. Taigi kaip galima būtų užtikrinti, kad mes tikrai sugebėsime įgyvendinti tikrai svarbius projektus ir kad mes turėsime pakankamai lėšų tam, kad galėtume ir prižiūrėti jų gyvendinimą ir tinkamai juos įgyvendinti. Dar vienas e, svarbus mūsų ateičiai klausimas yra, kaip galima būtų užtikrinti, kad e, Šiaurės Europos valstybėse būtų daugiau dėmesio skiriama koridoriui, kuris turėtų susijęti, sujungti uh, šiaurės valstybės su rytų Europos valstybėmis. Ir tai man labai rūpimas klausimas ir dėkuoju visą komandai, kuri rengė šį, šį dokumentą. Aš taip pat turiu du klausimus. ETMS turi būti valgoma tinkamai turime 6000 ETMS, tačiau ne vienas lokomotyvas negali pasinaudoti visų tuo ruožu. Todėl turime labai griežtai pasakyti apie ETMS. Turime užtikrinti, kad e, ta sistema būtų darni. Antra, turime pasimokyti iš praeities klaidų, kalbėjote apie pinigus. Jeigu atnaujini traukinius, juose įrengi specialius e, stabdžius, tai kainuoja pusantro milijardo. Yra sričių, kur galima sutaupyti ir pigiau viską padaryti, kad e, situacija būtų naudinga visiems, išspręsta naudingai. Turime užtikrinti, kad e, ap, geležinkelių darbuotojų mokymos problema būtų išspręsta. Pane Maisner kalbėjo apie kai kurios projektus, kuriuos būtų galima finansuoti. Kokį spaudimą galima padaryti valstybės narėms, kad e, lėšos būtų panaudotos? Reikia šimtro milijonų eurų Berlyno Breslau ruožui. Lenkai tai padarė panaudodami Europos pinigus nuo Breslau iki sienos, jie elektrifikavo tą liniją, o Vokietijoje dar trūksta 50 km ruožo elektrifikavimo. Turime 21 amžių, o kelionės vis dar trunka taip ilgai. Jeigu Vokietijos geležinkelių organizacijos nepasijudins iki 16 metų, tai reikia daryti spaudimą Vokietijos valdžiai, kad jie panaudotų esamas lėšas, investuotų jas. Turime užtikrinti, kad tos jungtinis tas ir Vokietijos ir Lenkijos pagaliau uh, taptų realybę. Siena jau seniai griuvusi, turime daryti spaudimą vyriausybėms. Taigi, tokia mano klausimai ir dabar prašau komisijos atsakyti. Labai ačiū visiems už klausimus. Atsiprašau, dar pamiršau vieną klausimą. Taigi kas bus su tuo Liono Turino tuneliu? Jis turėjo kainuoti 12 milijardų. Prancūzijos audito rūmai sako, kad na, jis kainuos 26 milijardus eurų. Ką komisija dabar darys? 40 procentų kofinansavimo, ar tai susijęs su 12 milijardų ar 26 milijardų. Ar pasakysite, kad e, jis toks brangus, kad neverta jį nestatyti? Ačiū už visus klausimus. Pabandysiu atsakyti kiekvieną klausimą atskirai. Ir pateiksiu toliau informacijos. Pirmiausia, mano darbas yra e, kalbėti apie viską, kas buvo pozityvu, o jūsų darbas e, parodyti problemas ir atkreipti jas dėmesį. Tačiau rimtai e, atsakysiu jūsų kai kurios komentarus Vienas iš nuvilinčių dalykų, kurį dar kartą pamatėme, tai nėra nieko naujo, tačiau situacija čia negerėja, tai yra tai, kad turime didžiulį disbalansą tarp projektų kokybės. Ne tik dėl skaičiaus, bet ir kokybės projektų tarp šiaurės pietų šalių ir pažeidžiamų vietų kai kuriuose naujosios valstybės narėse. Tai reikia aiškiai atvirai pasakyti. Tai yra didelis iššūkis mums visiems, nes mes nekalbame apie fondą skirtą regionų sanglaudai, kalbame apie projektų pagristų kokybiškai parengimu atranką Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad tinklas, kaip jis yra apibrieštas, bent jau teoriškai žemėlapiuose, būtų sukurtas. Taigi čia turime ekonominės situacijos poveikį iš tikrųjų. Tai reiškia, kad turime geriau derinti programavimą tarp to, kas daroma pagal Europos infrastruktūros priemonę ateityje ir kas bus daroma pagal per, per regioninius fondus. Pirmiausias svarbus e, signalas yra tai, kad mes nuokysime kolegas iš e, e, regijo generalinio direktorato, kad sustiprime ryšį tarp šių dviejų aspektų. Antra, kalbant apie sanglaudos šalis ir kalbant apie tas naujoves, kuriams skirta 10 milijardų per sanglaudos fondus. Tai bus e, galimybė tiesiai dirbti su programavimu sanglaudos šalise ir iš pat pradžių dirbti gernant projektų kokybę, o ne tiesiog siekti projektų sąrašą. Tiesiog dėl to, kad yra terminas, galutinis terminas. Antras svarbus elementas - turime geriau e, mobilizuoti techninę paramą. Jūs taip pat sustiprinote tą e, techninės paramos prieinamumą pagal naują Europos infrastruktūros priemonę ir e, numatėte naujas galimybės, kurios teikia šalims, suteikia šalims, kurios turi silpnų vietų, e, tą paramą, kad jos galėtų parengti projektus. Turint galvoje šios tris veiksmų aspektus, mes galime smarkiai pagerinti rezultatus jau per pirmąjį Europos infrastruktūros e, priemonės e, kvietimą Ir turint galvoje ir sanglaudos e, fondus, mes artimai dirbame su valstybės narėmis, kurdami projektus, kad galėtume būti jais patenkinti ir e, būdami užtikrinti, kad jie bus priimti. Antra, labai konkretus klausimas buvo užduotas, kodėl 50 procentų finansavimas skirtas ATM projektams. Tai yra dėl to, kad tai yra tyrimai, tie projektai yra tyrimai ir juos galima finansuoti tik tai iki 50 procentų ribos. Dėl Dunojaus. Labai svarbus aspektas. Ponas Ertugas tiksliai paklausė. Mes atsakysime jam tiesiogiai. Aš sutinku, kad reikia siekti daugiau negu tik E, dirbti komunikacijos darbą prie Dunojaus. Didžiausia veiklos dalis prie Dunojaus vykdoma pagal regioninius fondus. Čia mes kasdien beveik dirbame su kolegomis iš regio generalinio direktorato, nes mums reikia geriau užtikrinti navigaciją šioje svarbioje upėje. Tai yra svarbiausia upė Europoje, toli gražu ne tiek e, navigacijos ir plaukėjimo ten, kiek e, Reine, tačiau mes atliekame tyrimus, kad galima būtų pagerinti navigaciją, laivybą šioje upėje. Kartais, aišku, politiškai tai sunku padaryti, tačiau pagal e, koordinatorių atliekamą darbą kurie rengia planus įvairiems koridoriams, tai yra didžiulis prioritetas. Projekto obligacijos, dar viena sena istorija, jos pabaigos dar nematyti, tačiau svarbu dabar, ką pastebėti ir spartydami mūsų medžiagą pamatysite, kad bent jau pirmą kartą aiškiai yra atlikti tyrimai, kurie turi parengti sudėtingą finansavimą panašų į projektinės obligacijas. Tai jau yra gera žinia. Mes manome, kad to nepakanka. Dar neturime pakankamai projektų ar pakankamai valstybių narių, kurios e, rengtų projektus ir reikalautų projekto obligacijos. Kartai kai kuriuose valstybės narėse šis klausimas yra politiško nekorektiškumo klausimas, Antra, tai yra sudėtingi projektai, juos sunku parengti, daug lengviau kreiptis Europos investicijų banką ir paprašyti paprastos paskolos. Kartais reikia šiek tiek e, konkuruoti ten ir aišku, tokie projektai rengiami lėčiau. Ir čia turiu Jums pasakyti taip pat, kad kolektyviai, jeigu darytume daugiau spaudimo, tai būtų lengviau, nes svarbiausias klausimas yra išdėlioti prioritetus pačiame investicijų banke, kuris yra svarbiausias veikėjas. Ir jeigu galėtumėte padėti mums šio, parengti šios projektus, kad e, daugiau išteklių būtų skirta investicijų banką sudėtingesniems projektams, galbūt rizikingesniems, bet galų gale E, įdomesniems projektams, negu kad e, paprasti projektai e, finansuojami paskolomis. Tai būtų naudingiau. Antra, atmesti projektai. Taip, dauguma projektų dauguma projektų atmetami kokybės pagrindų. Kai kuriais atvejais ne tik kai kas iš jūsų sakė, kai kuriais atvejais tiesiog tenka pasirinkti geresnį iš kelių projektų, nes finansavimo dažnai trūksta. Daugiau privačių lėšų. Taip, turime vėlgi parengę tyrimų, kurie rodo, kad reikia renkti sudėtingas privačias ir viešas partnerystės. Tai yra vienas iš kelių, kuriais reikia eiti. Nekalbant jau apie tai, kad reikia daryti politinį sprendimą, kad būtų rengiami sudėtingesni projektai, nes privatus išėjai partnerysčių projektai yra sudėtingesni prara, naudok arba prarasi principas, taip, kai kuris finansavimas nepanaudojamas projektu, projektuose, Liono Turino projekte jie panaudojami. Ir mes turime e, gerą tradiciją, kaip panaudoti nepanaudotas lėšas. Naujas režimas yra geresnis, nes, kaip žinote, senesnis režimas leisdavo atlikti tai vidutinio laiko darbo peržiūrą, dabar naujasis režimas, kurio jūs reikalavavote per darybas, mums leidžia viso projekto metu įvykdyti įvertinimą. Mes galime apsispręsti bet kada išimti pinigus iš projekto, jeigu matome, kad projektas neprogresuoja pakankamai gerai ar susiduria su sunkumais. Tai yra didžiausia naujovė ir tikriausiai matysite, kaip mes veiksime toliau agresyviau įgyvendinami šią taisyklę. Dėl, dėl informacinių technologijų klausimas. Klausimas buvo dėl krokodilo projekto, gražus pavadinimas, bet geras taip pat ir projektas. Tai yra vienas iš tarpvalstybinių ambicingų projektų informacinių realios informacijos realių laikų teikimo srityje. Kaip sakiau, įžanginėme žodėje, mes esame patenkinti, kad pirmą kartą matome tikrą tarp valstybinį ITS projektą. Anksčiau buvo tokių dirbtinesnių projektų, dabar jau turime tokį tikrą projektą apimanti segmentus, kurie kerčia, kerta kelias sienas. Ir pagaliau, kaip užtikrinti, kad labai svarbus projektai būtų tesiami. Na, turime geriau papildyti turimas lėšas tiek pagal Europos infrastruktūros priemonę, tiek pagal subsidijų, subsidijų srityje. Reikia investicijas inovatizuoti. Taip pat reikia aktyviau renk, renkti, pare, dirbti E, parengiamosiose stadijose, panaudoti kaip galima nuosavas lėšas tų šalių atžvilgių, kurios, kuriams trūksta pajėgumų. Ir pagaliau atidžiau stebėti kasdieninį gyvendinimą. Tikriausiai visi matote, kaip skiriasi kokybės stebėsena projekto metu, kuomet E, agentūra vau puikiai per, metų, per kelių metų laikotarpiu. Taigi matysime, kad ateityje bus reguliariau e, rengiamos ataskaitos apie projektų būseną konkrečiais etapais. Labai ačiū. Taigi, baigiame šį darbos praeis klausimą svarstyti ir toliau E, mūsų laukia bendrasis 2015 metų biudžetas. Pranešėjas Robertas Zylė. Prašom žodis jums. Somehow... Tam tikrą prasme aš tęsiu kitų metų biudžeto prioritetų pristatymą ir kalbėdamas apie šį klausimą, nes mano pagrindinis e, uždavinys yra investicijos į transporto sektorių ir ypač uh, ES infrastruktūros tinklų sujungimo programą, kuri yra pagrindinė. Mano nuomonė, aš tikiuosi, kad kitiems transporto komiteto nariams irgi taip atrodo. Todėl finansų išlaidos infrastruktūros panaudojimui yra aiškus e, prioritetas. Man atrodo, kad tai yra taip pat labai svarbu, nes kalbame apie naują planavimo laikotarpį kitais metais prezidentį. Ir mes e, galėtume būtent nuo ES infrastruktūros tinklų sujungimo programos pradėti. Ne tik e, projektinė eilutė gali būti numatyta, bet ir kitos priemonės gali būti įtrauktos, kad sustiprintume bendrus gebėjimus. Taigi, labai svarbu, kalbant apie ES versūros tinklų sujungimą priemonę, įtraukti ir sanglaudos fondų pinigus. Tos valstybės narės, kurios gali sanglaudos fondo lėšas panaudoti per šią priemonę, yra labai svarbu turėti išteklių dar e, 2015 metams, kad programą galėtų pradėti gyveninti. Todėl savo nuostabai, e, mano nusivylimui, e, mums tarybos biudžeto e, sumažinimas visai e, nepatiko. Ir matome, kad 20 milijonų yra skiriama e, įsipareigojimas, 80 e, mokėjimams, su šešėliniais pranešėjais apie šią nuomonę kalbėjome ir manau, kad šiek tiek nuomonės įsiskyrė, bet bendrai mes nesutarėme mažinti e, išteklių skirtų ES infrastruktūros jungimui planu. Mes tikimės, kad čia su biudžeto komitetu parlamente pavyks susidėrėti ir tada galėsime su taryba dėrėtis vėliau. Dėl administracinių ir einamųjų išlaidų. Šiai priemoniai e, finansavimas mūsų nuomonė neturėtų būti didinamas administracinių požiūrių, mes esame gana konservatyvus. Ta pati galėčiau pasakyti ir dėl agentūrų. Turiu galvoje, kad negali būti didinama biudžetas e, daugiau negu projekte numatyta. Viena tik išimtis, bet ji dar neaiški ir aš apie ją dar pagalvosiu dar e, baigdamas formuluoti savo nuomonę. Dėl ERA, Europos geležinkelio agentūros, visai neaišku, kada galima tikėtis užbaigti vieną iš techninių ramščių, kuris yra labai glaudžiai susijęs su eros e, gebėjimais. Galbūt po šiandienos diskusijų kam nors pasidarys aiškiau, bet ne man atvirai galiu pasakyti ir aš tikrai nesu tikras, kad šį dosiją mes užbaigsime ir eros gebėjimai realiai padidės kitais metais. Dar e, transporto srities prioritetai. Deramas finansavimas yra būtinas Ir kai kalbame apie ES infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir Cezar, e, yra labai svarbu išspręsti kitų metų biudžeto problemą. Dėl bandamųjų projektų, parengiamųjų veiksmų, aš nesiūlyčiau jokių naujų veiksmų, jokių naujų bandamųjų projektų. Turime tris vykstančius e, bandomosius projektus Turime pagrindinės eilutes. Neaiški padėtis nulis, įsipareigojami nuliniai mokėjimai yra kitame bandomame projekte, tai yra riedmenų vaidmuo Europos saveikume. Būtų labai gerai, jeigu komisija paaiškintų, kodėl padėtis tokia, kodėl nulis abiejose eilutėse parašytas, iš tiesų tas projektas dar vyksta. Trečias dalykas - bendroja aviacijos strategija, aišku skaičiai. Ir čia nulis įsipareigojimams, bet dar lieka šiokių tokių asignavimų mokėjimams. Taigi, toks būtų mano bendras požiūris. Kaip sakiau, šiandien posėdis su šešėliniais pranešiais buvo labai geras. Ir e, jeigu e, žalieji pasiūlys naują bandamąjį projektą dėl geležinkelių sektoriaus trūkstančių grandžių, tai mes jį aptarsime ir e, manau, kad mes galime susilaukti paramos bendrai. Jeigu bus kitų pasiūlymų, mes juos priimsim ir aš tikiuosi, kad mes visi galėsime e, juos suderinti ir e, prie, jas priimti. Ačiū. Ja, dank. Labai ačiū. Kuriuos šešėlinius pranešėjus čia matom? Ponas Dekamp, aš nesu šešėlinis pranešėjas, aš jį tik pakeičiu. Pono Marinesku e, nėra šiandien, jis negalėjo atvykti, bet jo ir visos EPP frakcijos vardu. Atsiprašau, aš galiu olandiškai kalbėti, man bus lengviau. Aš toliau olandiškai kalbėsiu. Atsiprašau labai. Taigi, pono Marinesku ir visos EPP frakcijos vardu Noriu padėkoti nuoširdžiai patar, e, nuomonės rengėjui už tokį rimtą darbą. Bendrai, manau, kad mes galime pritarti pono Zylės išdėstytam susirūpinimui, kuriuo jis ką tik e, apibūdina mums kalbėdamas. Visiškai sutinku, kad reikia e, pagalvoti apie ES infrastruktūros e, tinklų sujungimo priemonę. Būtų labai gaila, E, jeigu mes tas programas turėtume nutraukti dėl biudžetinių priežasčių. Aš linkiu pranešėjui geriausios kloties, neapleiskit savo pozicijos ir išlaikykime deramą biudžetą ES infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai CEF. Konkretesnis klausimas dėl agentūrų kurioms suteikiami nauji uždaviniai, platesnio masto uždaviniai, bet pinigų joms yra skiriama mažiau. Norėčiau paklausti, ar pranešėjas negalėtų tos problemos iškelti. Agentūros privalo turėti galimybės dirbti, turėti išteklius dirbti. Aš žinau, kad dabar taupimo, biudžeto apkarpimo laikotarpis, tačiau agentūros turi turėti lėšų, kad galėtų dirbti. Danke sehr. Labai ačiū. Manau, kad Panas Ercug norėjo pasakyti. Ačiū pirmininkė. Aš pakeičiu mūsų šešėlinę pranešėją Ines Ajela Sender. Ji labai atsiprašo, kad negalėjo atvykti. Ji turėjo koordinatorių posėdėje dalyvauti biudžeto kontrolės komitete. Na, o aš e, norėčiau pristatyti mūsų socialistų frakcijos nuomonę dėl tarybos 2015 e, m. biudžeto projekto pakeitimų, kuriuos gavome tik vakar. Galėtume e, išdėstyti jų pirmąją reakciją. Pirmiausia, griežtai prieštraujame tam, kad taryba mažina CEF eilutę ir reikalausime, kad bent jau būtų atkurtas biudžeto projekte numatytas skaičius. Taip pat prašome, kad būtų atkurtas biudžeto projekte numatytos sumos administracinėms išlaidoms ir agentūrų išlaidoms nes mes manome, kad Europos komisija gerokai padidino agentūrų da, uždavinius ir 2014-2020 metais e, jos turės daugiau dirbti ir mes nematome e, priežasčių sumažinti e, jų finansavimą. Komisija prašo, kad būtų daugiau dirbdama tose agentūrose. Dar vienas pastebėjimas dėl turizmo. Norėtume, kad komisija aktyviau dirbtų šiuo požiūriu. E, Mūsų frakcija greičiausiai pateiks pakeitimų apie tai. Ir vieną dar momentą pridurčiau - kozmi paminėjimas. Kalbama apie 11 milijonų eurų paskolą. Mano nuomonė, tokios sumos jo toli gražu nepakanka. Uh, Kalbant apie baigomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, mes apgailestaujame, kad Europos komisija nenumatė jokių kompromisų ir jokių mokėjimų dėl redmenų saveikumo bandomojo projekto. Mes prašysime, kad būtų labiau išaiškintos tokio sprendimo priežastis. Tai darome todėl, kad šį bandomąjį projektą pasiūlėme mes, socialistai, ir mūsų netenkino komisijos pasiūlymas neįtraukti jokių mokėjimų ar e, pinigų perkelimų iš vienos eilutės į kitą pagal horizonto 2020 skirtingas iniciatyvas. Mūsų frakcija tokias iniciatyvas remia, tačiau mes neturime garantijos, kad e, šio parengiamojo veiksmo, veiksmo tikslas bus įgyvendinamas artimiausioje ateityje perkelus lėšas. Bet to šiek tiek norėtume pakomentuoti biudžeto projektą, atsiprašau, e, projekto ataskaitos projektą. E, ten yra kalba apie ES rytinių sienų redmenų saveikumo. Neužtenka kalbėti tik apie rytinės sienas, kaip prie kitų sienų ir lygiai tokių pat problemų. Taigi tiek norėjau pasakyti ponia Jala Sender. Ačiū. Pone Maisner. Labai ačiū. Aš kaip praktiška moteris norėčiau pasakyti, kad e, dėl biudžeto visuomet išsiskiria nuomonės. Aš sutinku su tuo, ką ką tik sakė pranešėjas dėl e, prioritetų, e, tai yra TNT projektai ir e, infrastruktūros tinklų sujungimo projektas CEF. Mes turime užtikrinti, kad gausime pakankamai finansavimo iš biudžeto. Taigi, kaip jau anksčiau sakiau, nors TNT ir CEF yra labai svarbus, yra ir kitų svarbių sričių. Pranešėjas kalbėjo apie agentūras ir jų finansavimo galimą apkarpimą. Nesutinku su juo. Aš norėčiau, kad Europos komisija paaiškintų šį sprendimą. Liberalai jau su komisija labai daug diskutavo. Ar gali būti, kad agentūros uh, gaudamos daugiau užduočių, gaus ir geresnį finansavimą, jiems, joms reikia daugiau darbuotojų, nes turime užtikrinti, kad agentūra sugebės dirbti, tuo visi suinteresuoti, tuo suinteresuota ir vidaus rinka. Na, o dėl benzomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Dujos, suskistintos dujos avelinių sektorius reikalauja, kad būtų skirta daugiau pinigų. Karl Medeli. Monsieur le Président. Atsiprašau, Karl Medeli. E, ačiū, e, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už nuomonės pristatymą. Daug ten klausimų kyla. Pirmiausia, tarybos pasiūlymas lyginant su komisija. Siūloma 2,1 milijardų sumažinti e, mokėjimus ir 522 milijonais įsipareigojimus. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į reiškinį, e, kuris patvirtins, kad e, šis, ši problema nėra tik transporto komitetui aktuali. Tai yra bendra biudžeto įgyvendinimo problema, e, kadangi valstybės narės, tvirtidamas biudžeto gairias, nusprendė sumažinti Europos biudžetą. Ir šiandien mes savo komitete matome, kad pasiekmes gali būti dramatiškos dėl tokio sprendimo. Aš nejuokauju, taip iš tiesų yra. Tokie yra padariniai. Taigi, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį šiame pranešime. Aš esu šešėlinė pranešėja. Į tokį dalyką. Jūrų saugos agentūros EMSA biudžetas turi būti sustiprintas. Kodėl? Todėl, kad šiandien ta agentūra turi daugiau įgaliojimų, daugiau kompetencijos ir atitinkamai jai reikia daugiau lėšų, kaip ir balsavo mūsų komitetas. Taip pat aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad mes, ekologistai, e, pasiūlėme bandomąjį projektą, e, kuriame yra pabrėžiama būtinybė atgaivinti e, transporto tinklus per sienas e, vietos priemonėmis. E, tie projektai neretai buvo apleisti ir e, dėja dabar neretai matome, kad jie yra visai pamiršti. Mūsų proj, pasiūlytas projektas jau ilgą laiką Europos parlamente E, yra minimamas ir, minimas. Ir aš manau, kad dabar reikia rasti progą šiame pranešime jį paminėti. Ir būtent tai mes siūlome savo frakcijos pasiūlyme. Ačiū. Ja, damit... Na, ponas Rikiai. Pone Rikiai, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti pastabą ir komentarą dėl e, Europos jūrų agentūros e, finansavimo. Aš žinau, kad e, yra susidir, susidurta su labai rimtais finansavimo interpretavimo sunkumais, nes kalbame apie įsipareigojimus, kalbame apie mokėjimus, mes kalbame apie investicinį biudžetą kalbam apie finansavimą pagal daugiametę programą. Ir neretai metinio biudžeto ir daugiametinio biudžeto e, gairė susikerta. Lygiai taip pat, kai kalbam apie jaunimo užimtumo programas, e, kalbam apie 6 milijardus eurų, e, jie yra paskirstyti kartais ir kitoms politikos rytims, pavyzdžiui, investicijoms į transportą. Ir dėl to e, tos sumos yra tarsi perstumdomos kartais valstybių narių lygmenių. Buvo išreikštas susirūpinimas susirūpinimas dėl to, bet turim suprasti, kad e, kuriant naują politiką bus e, labai daug sunkumų. Kalbam apie daugiametę politiką. Ir e, tam tikrą prasme mes turime vertinti daugelio metų praktiką, kas buvo pirmaisiais daugiametės finansavimo programos metais, kas vyksta vėliau, kokios mūsų laukia perspektyvos. E, šiandien matome, kad gali atsirasti naujų projektų, nes e, prašymai teikti e, pareiškimus 2015 m. vasario mėnesį bus užbaigti. Taigi dabar parlamentarams reikia kiekvienais metais reaguoti ir suprasti, kad kas šešerius metus tos lėšos yra paskirstamos gerbėjams parlamentarams, aš noriu pasakyti, kad aš net nelabai suprantu, koks galiausiai turi būti mūsų komiteto sprendimas. Turi būti numatytos, e, numatyti aiškus įsipareigojimai ir aiškus mokėjimai konkretiems projektams. Ir aš prašyčiau dabar, kad komitetas sugrįžtų vėl e, prie formalaus ar neformalaus pozicijos suformavimo, kad mes e, geriau išdėstytume, kokia yra mūsų strategija. Dar vienas komentaras dėl Roberto pranešimo. Jis yra e, geleži, e, Europos geležinkelio agentūros biudžeto nuomonės rengėjas taip pat, taigi jis tą temą puikiai pažįsta. Aš pats dėl šios agentūros finansavimo uh, jaučiu nemažą nerimą, nes daugybė teisės aktų yra rengiama per šią agentūrą, ji yra atsakinga už tai ir ji e, savo veikloje e, turi e, turėti galimybių veikti, bet to matome, kad jai yra atvertos naujos atsakomybės rytis. Ir akivaizdu, kad jos veiklos efektyvumas priklausys nuo išteklių. 2015 metais e, vykdant teisė kūrinį darbą, e, agentūra turės dar greta e, naujus uždavinius įgyvendinti. Aš manau, kad reikėtų parengti pranešimą apie ateitį, apie tai, kokie ištekliai turės būti skiriami agentūrai. E, mes suprantame, kad kai kurios valstybės narės e, nemoka už e, agentūros veiklą ir jos labai priešiškai bus nusiteikusios, jeigu jos turės atskirai finansuoti šią agentūrą. Todėl e, turime suprasti, kad teikdama leidimus ji turės dabar susirinkti tam tikras lėšas. E, tikėdamėsi tokiu būdu surinkti išteklių, e, pamažu mes e, galėsime pasistumėti į priekį. Aš manau, kad Robertai tavo pranešime turėtų būti aiškiau parašyta. E, kad mes teigiame e, naują teisėkūrinį paketą, kuris bus pradėtas įgyvendinti 2015 metais. Agentūra e, turės čia labai aktyviai prisidėti. Ir pradame svarstyti labai jautrų klausimą. Po dviejų, trejų metų agentūra turės išduoti saugumo sertifikatus. E, rinkos veikėjams. E, bet jeigu ji neturės e, priemonių savo kompetencijoms įgyvendinti, tai susidursim su rimtomis problemomis. Tai man kelia nemažą nerimą ir aš tikiuosi, kad pranešėjas man tam pritars. Aš noriu pasakyti, kad pagaliau ir transporto ir biudžeto komitetai balsavo už tai, kad būtų padidintas finansavimas EMSA agentūrai, bet paskui atrodo tai buvo pakeista. Jetzt Marija Kylunin. Marija Kylunin. Ačiū pirmininkė. Du dalykus noriu pasakyti. Mums atrodo, kad svarbu būtų, ypač kai kalbame apie oro ir jūrų transportą, užtikrinti saugumą, nes pastraisiais metais stebėjome tam tikrų incidentų. Ir čia realiai reikia pažangos tam, kad galėtume realiai užtikrinti saugumą visose transporto sritise. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad mes turime išnaudoti jau sėkmingai gyvendintus projektus, ypač kai kalbame apie geležinkelio sujungimą. nes tokie projektai bus labai svarbus mūsų ateičiai. Bet to manau, kad daugiau dėmesio reikia skirti tiems projektams, kurie jau pradėti gyvendinti, o ne vis galvoti apie naujus projektus. Dėkoju. Kas norėtų pasisakyti komisijos vardu? Pone Amagalgoto. Gerbiamasis pirmininkė, gerbėjai Europos uh, parlamento komiteto nariai, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs mane pakvietėte į savo posėdį ir kad leid, sutikite man galimybę išsakyti savo nuomonę dėl biudžeto projekto. Ir dėkuoju transporto komitetui už tai, kad jis remia transporto politikos gyvendinimą. Ir dėkuoju ponui Robertui Zylė už jo parengtą nuomonę. 2015 metų biudžeto projektas buvo rengiamas labai atidžiai. Ne, Ir mes norėjome traukti visas lėšas į visas reikalingas, užtikrinti tinką finansavimą visoms programoms. Mes taip pat suprantame, kad reikia taip pat atsižvelgti ir ankstesnio finansinio laikotarpio finansinius įsipareigojimus. Ir todėl mes manome, kad tarybos pasiūlyti sumažimai turėtų, netu, negali būti patvirtinti. Ir reikia at kurti pirminius uh, asignavimų mokėjimų mums lygius. Nesvarbu, ar kalbėsime apie Europos infrastruktūros sujungimo priemonę ar apie agent, kitas priemonės ir agentūras. Aštuonių agentūrų bi biudžetai bus naudojami kaip pagrindas tam, kad būtų uh, E, atsižvelgta į komunikatą 519, kuris buvo patvirtintas 2013 metais, nes tenai yra nurodyta, kokie gali būti mokėjimų ir įsipareigojimų signavimai skirti šioms agentūroms e, laikotarpį nuo 2014 ir 2020 metų. Ir e, taryba neatsižvelgia į šio komunikato nuostatas, nepaisant to, kad jisai buvo patvirtintas ir visų už biudžeto skingų institucijų. Be to mes įvertinome e, visus projektus ir matome, kad e, mes kalbame apie tai, e, kad lėšos bus paskirtos įsipareigojimus 2014 metais ir iš esmės mums nereikės mokėjimo signavimų tiems metam. 2015 metams. Jeigu projektą bus dėlsima įgyvendinti projektą, tuomet komisija tiesiog e, perkės lėšas iš kitų biudžeto lučių gavusi atitinkamos už biudžetą atsakingos įstaigos prašymą. Štai ką aš norėjau pasakyti per trumpą man suteiktą laiką. Dėkuoju. Atsiprašau, dabar žodis su jumis panu Zylė. Dėkoju kolegoms už pastabas ir klausimus. Norėčiau pagalvoti tai, ką sakė Dominik e, dėl uh, eros. Jei šią agentūrą reikėtų naujų darbuotojų, tuomet uh, jie turės paimti tuos darbuotojus iš nacionalinių agentūrų. E, taigi, nes iš esmės čia kalbame apie grinųjų pinigų srautus apie tos, tas naujas lėšas, kurio, kurio reikės tam, kad būtų prisitaikyta tinkamai prie naujojo geležinkelių paketo. Ir akivaizdu, kad mes išlaikome senąją lokomotyvų saugos sertifikavimo e, sistemą, tačiau kartu ir norime tinkamai aprūpinti darbuotojais naują agentūrą. Gal galima būtų pagalvoti apie kompromisinius pakeitimus. Gal jie bus parinkti iki rugsėjo, kai balsuosim dėl šio dokumento. Iš esmės dėkoju. Manau, kad visų frakcijų pozicijos yra gan panašios. Gal yra gal šiokių tokių nuomonių skirtumų dėl administracinių išlaidų, bet iš esmės manau, kad mes sutarėme. Dėkoju. Dėkoju. Ar kas nors norėtų iškelti kokius nors kitus klausimus? A, atsiprašau, norėčiau dar pasakyti vieną dalyką. Pakeitimus galima pateikti iki rūpjūčio 19 dienos šių metų. Bet jums visiems apie tai žinoma. Na kągi, tuomet ar kas nors norėtų iškelti kokius nors kitus klausimus? Jei kitų klausimų nėra, tuomet mes baigiame komiteto posėdį ir pradėsime koordinatorių posėdį maždaug po penkių minučių.